Pan przewodniczący! Good morning. Witam koleżanki, kolegów. Od... Labas rytas. Sveiki susirinkę. Pradedame. Tęsime mūsų darbą. Ir pirmasis mūsų darbo tvarkės punktas Pono Vidal Quadras pranešimas dėl dujų tiekimo saugumo. Žodį iš karto suteikiu pranešėjui. Prašau. Gracias, señor presidente. En los últimos años. Ačiū, ponė pirmininkė. Per pastarosius keletą metų turėjome galimybę įsitikinti, jog valstybės narės yra labai neapsaugotos, kalbant apie e, energetinių išteklių, ypač dujų tiekimo saugumą. 2008 ir 2009 žiemą buvo nutrūkęs energijos tiekimas ir tai tapo tikrų košmaru mūsų gyventojams. Pastaruoju metu Europoje žiemos yra šaltos ir būtent dėl to yra svarbu imtis visų priemonių, kad užkirstume kelią panašioms situacijoms ateityje. Energetijos tiekimo saugumas ES priklauso nuo išorinių šaltinių. Tai yra strateginiai klausimai. Mes žinome, kad komisija e, deda visas pastangas šioje srityje ir norime tuo pasidžiaugti. Nežiūrinti tai, mums Europoje reikia tiesioginių poveikio mechanizmų. Prisiminkime, kaip išgyvenome e, energijos tekimo krizės ir kalbėjome apie jungčių, apie e, Europos e, tinklo sujungimą, nes būtent dėl to valstybės negalėjo vieningai spręsti šių problemų. Ir jau ilgą laiką bandome pasiekti pažangos šioje srityje. tačiau valstybės narės pasirenka individualius nacionalinius sprendimus. E, buvo vykdomos ilgos dėrybos, kad šios kliūtis būtų įveiktos. Ir dabar valstybės e, jau atsisako siaurų nacionalinių pozicijų ir bevelėje pasirinkti europietišką požiūrių. Taigi mums reikia įtakingo instrumento, galingo instrumento, kuris užtikrintų dujų tiekimą į Europos Sąjungą. Ir energetikos komitetas vieningai pritarė e, e, šiam pranešimui po sėkmingų trilogų su taryba. Noriu padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams už puikų jų nuveiktą darbą ir tai atsispindi galutinėme mano pranešimo tekste. Taip pat noriu padėkoti tų komitetų nariams, kurie pateikė nuomonės ir kurių pakeitimai didžia dalimi buvo įtraukti į galutinę mano pranešimo versiją. Taip pat noriu padėkoti Europos komisijai už e, paramą teisėkuros procese. Taip pat Ispanijai, kuri savo pirmininkavimo metu mus nuolatos informavo apie tai, kaip vyksta darbas taryboje kiekviename etape. Šis reglamentas užtikrins, kad e, visi Europos piliečiai gautų energiją, jeigu iškiltų krizė. Taip pat numatoma nemažai lankstumo erdvės valstybėms narėms e, užtikrinti papildomą apsaugą, pavyzdžiui, e, apsaugotiems klientams. Ir valstybių narių e, priemonės siekiant apsaugoti savo e, piliečius turi būti subalansuotus ir tai e, toks priemonės turi būti solidarios kitų valstybių atžvilgių. Ir taip pat kalbant apie tiekimo bendrovės, krizios, krizės atveju jos privalės uh, užtikrinti tiekimą apsaugotiems klientams bent 30 dienų be pertrukio. Uh, valstybės narės turės atitinkamai planuoti savo infrastruktūrą šioje srityje, kad energetikos vidaus rinkos kūrimas tęstusi ir kad nebeliktų energetinių salų. Vienas iš svarbiausių šio reglamento pasiekimų yra štai, kas numatoma prievalė visoms valstybėms narėms užtikrinti transportavimą priešingą kryptimi e, vamsdynais. Ir taip E, užtikrinti veiksmingesnį, našesnį lėšų panaudojimą. Galimybė transportuoti priešingą kryptimį reikš, leis užtikrinti geresnį e, aprūpinimą e, energetinės žaliavoms. Jeigu kalbėsime apie Jamal vamzdyną, kur, kuris iš Baltarusijos tiekė energetiką Lenkijai, Vokietijai, tai viskas tampa aišku. Taip pat Iškyla dar papildomų konkrečesnių priemonių klausimas, kurias komisija gali taikyti tuo atveju, jeigu ji mano, kad iškilo e, ypatinga grėsmė. Pirmininkas, e, jūs turėjote dvi minutės. Dar. Taigi, komisija užtikrins. E, ko, Komisija vaidins koordin, koordinuojančios institucijos vaidmenį krizių metu tarp valstybių narių. E, Ir tai yra tikrasis e, problemos sprendimas. Reglamentas užtikrina geresnį tiekimą ir įpareigoja visus tiekėjus dirbti solidariai krizės atveju. Taip pat e, numatoma diversifikuoti e, tiekėjus, užtikrinti reikalingas jungtis ir taip užkirsti kelią galimoms krizėms ateityje. Pirmininkė, dujų tiekimo saugumo užtikrinimas yra. žingsnis, kurį valstybės narės žengia link europietiško požiūrio, link europietiškos pozicijos. Mums prireikė dviejų krizių, kad būtų žengtas šis žingsnis ir kad visi suvoktų, apie ką kalbame. Tačiau viskas tikrai bus gerai, jei e, pasieksime būtent tokių rezultatų. Pirmininkė, jau baigiu. Šis reglamentas yra svarbus gertinis akmuo, užtikrinant uh, ES apsirūpinant dujomis. Ir tai yra įrodymas, kad integracijos projektas gali būti įgyvendintas. Jeigu mes greitai ir našiai įgyvendinsime šį teisės aktą, mes nusiusime e, svarbę žinę savo tiekėjams. Tai yra, jog ES dujų tiekimo srityje. Pirmininkas nutraukė kalbėtoje. Taigi visi už vieną, vienas už visus. Important report. Know... Šis pranešimas yra labai svarbus, bet turime dirbti pagal taisyklės. Jūs išnaudojate visus savo, visą savo laiką. Taigi išnaudojate septynes, septynes minutės ir po to pranešėjas jau nebegalės nieko komentuoti. Dabar komisijos vardu pasisakys komisijos narys Günter Oettinger. Sveiki atvykę į Europos parlamentą. Ačiū pirmininkė, gerbiami ponios ir ponai parlamentarai. Mūsų energijos politikoje ir strategijoje yra vienas aiškus dalykas. Mes norėtumėm aiškių ES teisės aktų, kurie padėtų užtikrinti dujų tiekimo saugumą Ir taip pat mes norėtumėm diversifikuoti tiekimą. Tam reikalinga atitinkama infrastruktūra, apjungianti energetinius partnerius ir tranzitinės šalis. Tai būtina, norint apjungti ES interesus ir užtikrinti funkcionuojančią vidaus rinką. Praėjusiu metu sausio mėnesį kilo uh, E, dujų tiekimo krizė, taip pat kilo skandalas birželio mėnesį tarp e, Rusijos ir Baltarusijos ir visą tai tiesiog rodo, kad mums reikia mūsų strategijos. Pagal komisijos pasiūlymą dėrybos su taryba ir parlamentu truko tik vienerius metus ir tos dėrybos buvo labai konstruktyvios. Tai yra puikia žinia tiek pramoniai, tiek ir ES piliečiams. Aš norėčiau ypatingai padėkoti Europos parlamentui, o ypač jums, ponas Videl Kvadras, už jūsų indėlį. Jūs buvote įstikinęs sėkmingų rezultatų ir jos siekėte. Taip pat e, ačiū ir už tai, kad e, jūs atsisakėte kai kurių kompetencijų siekdami teisės aktą. Pagal naują Lisabonos sutartį tai bus e, naujas teisės aktas, kuris remiasi atskirų straipsnių Niekas negali būti tikras, kad nekils dujų tiekimo krizė, dėl to yra itin svarbu prevencija. Kalbant apie dujų tiekimą, yra būtinas bendradarbiavimas tarp valstybių narių. Šiuo metu mes diskutuojame su Lenkija dėl to, kad nauja dujų tiekimo sutartis tarp Lenkijos ir Rusijos atitiktų ES teisės aktus ir kad nereikėtų pradėti sutarties pažeidimo procedūros. Mes sveikiname Europos parlamento reikalavimą suformuoti bendrą ES požiūrį, apimanti prevenciją, naujas techninės galimybės, tokias kaip dujų transportavimas priešinga kryptimi, infrastruktūros ir bendra energijos išorės politika. Europos parlamentas ragino stebėti ir vidaus rinką ir mes tam pritarėme dėl minimalių privalomų standartų kiekvienam namų ūkiui. Tai yra solidarumo signalas. Europos Sąjungoje bus numatytas bendras 30 dienų standartas Tai reiškia, kad krizės atveju mes turėsime pakankamai dujų 30 dienų. Na, negalime būti visiškai ramus, bet e, bent jau turėsime kažką, kad galėtumėm išgyventi krizės metu. Svarbu pažymėti ir tai, kad turime kalbėti vienu balsu bendraudami su užsienio šalimis. Su šiuo reglamentu yra susijusios ir daugelis priemonių susijusių su infrastruktūra, dujų transportavimo priešinga kryptimi ir taip toliau. 1,4 milijardo eurų bus skirti šiems tikslams įgyvendinti. Būtent tokių tikslų siekia ir šis reglamentas. Vis dėlto dar daug ką reikės padaryti. Aš esu tikras, kad šis reglamentas dar nėra galutinis dokumentas. Po dviejų, trijų metų bus atliktas tarpinis įvertinimas ir tada bus aišku, ar tą reglamentą dar reikėtų keisti, papildyti ir taip toliau. Mes norėtumėm, kad po reglamento patvirtinimo jis iš karto ir įsigaliotų. Europos komisija imsis veiksmų susijusi ir su išorės santykių politika. Komisija vadovauja koordinavimo grupiai, ji posėdžiauja kiekvieną mėnesį ir šiai grupiai tam, tenka svarbus vaidmuo. Mes manome, kad reikia bendradarbiauti ir regioninių lygmenių. Noriu paminėti BMIP projektą Baltijos šalis. Labai svarbu siekti regioninių sprendimų ir europinių lygmenių. Komisija norėtų plačių diskusijų infrastruktūros srityje. Dėkoju. Commissioner, uh, uh colleague Sarius Volskis. Ačiū, kolegos Sarius Volski salėje nėra. Envi komiteto vardu su... kalbės ponas Sonik. E, e, Ačiū, pirmininkė. Europos piliečiai iš Europos tikisi svarbių sprendimų. Jie nori, kad būtų parodytas solidarumas. Jie nori, kad mes veiktume tarp valstybinių lygių. Ir manau, kad tai yra žingsnis tinkama kryptimi. Kalbame apie Europos piliečių galimybės judėti per valstybių sienas. Tokios galimybės reikia ir kalbant apie dujų tiekimo saugumą. Mes jau daugelį metų kalbame apie dujų tiekimo užtikrinimą. Europos parlamentui tai yra prioritetas. Mes negalime būti priklausomi tik nuo vieno tiekėjo, tai yra Rusijos. Rusija naudojasi dujų tiekimu kaip priemonė daryti mums spaudimą. Manau, mes čia turime būti labai atsargus. Lenkijoje yra kalbama apie Nord Stream projektą. Dėl to projekto buvo apsispręsta nesurengus tinkamų konsultacijų su e, valstybėmis, kurios yra susijusios su šiuo projektu. Mes turime e, kurti tokias dujų tiekimo transportavimo sistemas, kurios užtikrintų dujų tiekimą kiekvienai atskirai valstybei nariai. Ačiū, ponė Sandra Kalnietė, IMKO komitetas. Ačiū, pirmininkė. Šis pranešimas yra labai svarbus ir labai džiaugiuosi, kad parlamento rezoliucijoje yra atspindimi būkštavimai tų valstybių narių, kurios yra izoliuotos energetikos požiūrių. Jos yra priklausomos nuo treč... tiekimo iš trečiųjų šalių ir neturi jungčių su kitomis ES valstybėmis narėmis. Tikiuosi, kad šis reglamentas mums padės kurti bendrą energetikos erdvę Kaip imko komiteto narė, norėčiau paminėti keletą aspektų, kuriuos Europos parlamentas patobulino. Dabar turime saugomų vartotojų apibriešti, tai yra vartotojai, kurie ekstremaliomis situacijomis yra aprūpinami dujomis, taip pat yra įtvirtintas ES solidarumo principas akcentuojamas regionų bendradarbiavimas ir didinama komisijos kompetencija. Ir galiausiai kalbant apie dujų tiekimo sutrikimus. Čia prioritetas yra teikiamas rinkos priemonėms, o ne išorės nerinkos priemonėms. Kitos priemonės gali būti pritaikytos tik tada, kai rinka nesugeba užtikrinti tiekimo saugomiems vartotojams. Galiausiai norėčiau labai padėkoti ponui Vidal Kvadras už bendradarbiavimą. Pirmininkas, šis pranešimas labai svarbus, bet prašau neviršyti jums skirto kalbėjimo laiko. Dabar kolega Sarijus Volski, AFET komitetas. Ačiū pirmininkė. Energetinis saugumas yra vienas svarbiausių elementų užsitikrinant tinkamą ateitį. Tai taip pat ES prievolė piliečių atžvilgių. Turime kalbėti ne, ne apie tai, kaip e, bendrija turėtų veikti, kaip bendrija turėtų veikti, e, norėdama užtikrinti, kad valstybės narės sektų ją. Reikia reikalingų teisės aktų, politinės valios ir vizijos, kad jie būtų įgyvendinti. E, taigi susidarė dėl labai svarbaus teisės priemonių rinkinio, kurį ir pristato pranešėjas. Tai užtikrins energetikos saugumo energetikos tiekimo saugumą visai Europos Sąjungai. Ten numatytos taisyklės dėl infrastruktūros įveda, įvedama bendrijos masto reagavimo sistema į ekstremales situacijas. Taip pat 124 straipsnėje numatyta solidarumo nuostata. Tačiau yra ir kai, kur, kai kurie svarbus dalykai praleisti, pavyzdžiui, ES energetikos politikos išorinis matmuo. Nekalbama apie e, vyriausiai galiotinį e, išorės santykius rytyje, nekalbama apie Nabuką ir kitus projektus. Tačiau visas šis pasiūlymas yra svarbi pažanga, svarbus žingsnis priekis, jeigu tik jis bus tinkamai gyvendintas. Tai padės mums užtikrinti solidarumo principo su valstybių narių teisė pasirinkti kai kurias priemonės savarankiškai. Pirmininkas nutraukė kalbėtoje. Jūsų laikas baigėsi. Kolegos, prašau visų laikytis pasisakymai numatyto laiko, nes kitaip mes negalėsime dirbti. Ir tas pats taik, tos pačios taisyklės galioja visiems. Toliau EPP frakcijos vardu ponas Herbert Royal. Ačiū pirmininkė, mėly kolegos ir kolegės. Visų pirma, norėčiau padėkoti tiems kolegoms, kurie prisidėjo prie šio projekto gyvendinimo, ypač kolegai Vidal Kvadras. Tai yra įrodymas, kad ES politika yra pajėgi reaguoti į krizės ir ieškoti sprendimų. Jau nekartą mes kalbėjome apie dujų tiekimo saugumo užtikrinimą. Nekarta buvo kilusios krizės, bet mes radome sprendimus. Nebuvo tai labai paprasta, kai kada reikėdavo naujų instrumentų. Ir manau, kad svarbu sukurti ne vien tik bendrus infrastruktūros standartus, ne vien tik sukurti bendras taisyklės, apie ką kalbėjo komisaras. Uh, Pavyzdžiui, komisaras pateikė tokį pavyzdį kaip 30 dienų saugumas. Bet dar yra svarbiau ieškoti ir kompromisų. Ieškoti kompromisų nėra paprasta, bet tai reiškia, kad atsakomybę turi prisimti ir operatoriai, ir įmonės, ir politikai. Tai reiškia, kad politikai neprimestų nelankščių sprendimų. Reikia lankstumą, pavyzdžiui, dujų transportavimo priešingą kryptimi srityje. Taip pat svarbu užtikrinti bendradarbiavimą tiek regioninių lygmenių, tiek ir tarp valstybių narių. Valstybės narės turi prisimti savo atsakomybę, o jeigu nepasiseka valstybėms narėms rasti sprendimų, tai sprendimą turėtų rasti komisija. Na, komisija turėtų nepriminėti sprendimų vienašališkai. Taigi reikia lankstumo, reikia lankščių sprendimų Ir jeigu Bruselėje randamas lankstus sprendimas, tai yra puikia žinia iš Bruselio visoms, visiems ES piliečiams. Ačiū. Jūs kalbėjote laikydamasis e, jums numatyto laiko kaip tikras savo komiteto vadovas. Ačiū. Toliau ponas Svoboda, socialdemokratų frakcijos vicepirmininkas. Ačiū pirmininkė. Aš visų pirma be abejo norėčiau padėkoti kolegai Vidal Kvadras už puikų pranešimą ir už puikų bendradarbiavimą tarp jo ir šešėlinių pranešėjų. Mes diskutavome ir su Ispanija, pirmininkaujančio šalimi. Manau, kad buvo pasiekta tikrai gerų rezultatų. Kalbame apie solidarumą europinių lygmenių. Tai yra labai svarbu. Taip pat svarbu ir apsaugoti vartotojus kai kas tai kritikavo, bet aš manau, kad tai yra labai svarbu. Gerbiamas komisarė, jūs užsiminėte ir apie ateitį, sakėte, kad tai dar ne istorijos pabaiga ir aš tam pritariu. Visiškai neseniai Žagdelio ar grupė pateikė pranešimą apie galimybę įsteigti Europos energijos bendryją. Pirmininkas tam pritarė ir aš to labai džiaugiuosi. Aš manau, kad tai būtų didžiulė pažanga vienijant Europą. Tai būtų didžiulė pažanga, jeigu mes įkurtumėm Europos energijos bendriją. Aišku, gali prasidėti diskusijos apie sutartį ir taip toliau, bet aš manau, kad visų pirma svarbiausia turėtų būti solidarumas. Uh, vieningos pozicijos laikymasis kitų šalių atžvilgių. Reikia plėtoti ir atitinkamą infrastruktūrą, investuoti į saulės, vėjo jėgainės. Reikėtų plėtoti ir energijos kaupimo pajėgumus. tie alternatyvūs energijos šaltiniai labai svarbus. Na ir be abejo reikia laikytis, kaip sakiau, vieningos pozicijos kitų šalių atžvilgių. Pavyzdžiui, Rusija neturi bendros vieningos rinkos, Rusija turi monopolinę struktūrą ir jeigu mes norime bendrauti su Rusija, turime laikytis vieningos pozicijos. Europos dujų įmonės taip pat turėtų būti solidarios, jeigu jos norėtų gauti geresnės kainas. Taip pat reikėtų nepamiršti ir tokių projektų kaip Nabuko ir taip toliau. Ačiū. Eh, Ačiū. Dabar tikrai geriau uh, laikotės pasisakymai numatyto laiko. Toliau, ponia Valijana. Alde frakcija. Ačiū pirmininkė. Kolegos, noriu visų pirma pasveikinti pranešėją Vidal Quadras, parengus puikų pranešimą. Tikrai svarbia tema. Kiekviena žiema mums primena apie tai, kad Europa yra priklausoma nuo energijos tiekimo iš Ukrainos ir Rusijos. Tai tapo e, vienu svarbiausių es prioritetų ir tai yra labai gerai. Šis teisės aktas yra žin, rimtas žingsnis apsaugant Europą ir ap, užtikrinant tiekimą mūsų piliečiams, užtikrinant, kad solidarumas e, ims viršų. Tačiau mums reikia toliau įvairinti energijos tiekimo šaltinius ir energijos tiekimo kelius. E, energijos tiekimas reiškia skirtingus dalykus, jei esi rumunas, danas arba suomis. E, Reikia europietiško požiūrio, o europietiškas požiūris reiškia, kad reikia užbaigti energetikos vidaus rinkos kūrimą. Daugybė kliučių dar išlieka ES viduje. Tai e, neleidžia sukurti vidos, vidaus rinkos, tai m, kenkia ir mūsų piliečiams. E, Tačiau politikai turi pasakyti, kad e, politikai turi atsisakyti politikos energetikos srityje. Turime apie tai kalbėti garsiai. Kasdieną girdime apie sandorius sudaromus už uždarų durų, apie monopolistinius interesus. E, Rumunijoje šio klausimo sprendimas yra kelių žmonių rankose tie žmonės turi būti atsak, atskaitingi Europos Rumunijos gyventojų atžvilgių, nes galų gale visą tai liečia visus piliečius. Mes turime reikalauti daugiau skaidrumo, atskaitomybės ir demokratijos iš politikų, iš valstybių energetikos klausimų sprendimo srityje. Jei pati rinka geriau sureguliuotų kainas nei politikai, ir turime atsisakyti taip pat protekcionistinio elgesio. Politikai tai turi padaryti. Ačiū žaliųjų frakcijos vardu, ponas Klot Turmes. E, Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti kolegai Vidal Kvadras ir kitiems, kurie prisidėjo prie dėrybų. Ačiū ir pirmininkavusiai Ispanijai, kuri padėjo pasistumėti į priekį. Manau, kad dabar už užtikrinta gera pusiausvara vidaus rinkoje, regionų atšvilgių. Džiaugiuosi ir tuo, kad e, teisės akte paminėtas, paminėta ir dujų transportavimo priešinga kryptimi galimybė. Kalbant apie infrastruktūrą, reikėtų plėtoti jungtis nuo šiaurės į pietus, apjungti Lenkija, Vengrija ir Slovakija. Taip pat reikėtų užtikrinti geresnį dujų laikymą ir saugomą. Yra ilgalaikiai dujų saugojimo įrenginiai ir trumpalaikiai įrenginiai. Ir būtent tokiems trumpalaikiams dujų saugojimo įrenginiams reikėtų skirti daugiau dėmesio. Uh, dėl dujų transportavimo. Reikėtų visų pirma išsiaiškinti, koks, kokia bus ateityje dujų paklausa. Įsivaizduokime 2015 metus, tarkim, Vokietijoje galbūt visi pastatai bus ekologiški. Uh, labai svarbu turėti patikimų duomenų, kad galėtumėm prognozuoti ateitį. Vasario ketvirtą dieną įvyks svarbus susitikimas dujų srityje, bet dar prieš tą susitikimą mums reikia daugiau informacijos iš komisijos apie apie dujas išgaunamas iš skalūno. Aš manau, kad e, dabar situacija yra žymiai geresnė, negu kad buvo dar prieš keletą metų būtent šioje srityje. Ačiū. Dabar ponas Šimanski, ECR frakcijos vardu. Ačiū. Komisijos nariai pranešėjau tikrai verta pasveikinti poną Vidal Kvadras, kadangi jis buvo svarbiausias žmogus siekiant kompromiso, svarbiausias žmogus siekiant kompromiso ir šiame parlamente. ECR frakcija remia šį kompromisą ir nepaisant to, kad parlamentas pačioje pradžioje siūlė daug didesnio užmojo sprendimą, ypač dėl infrastruktūros kūrimo, vis dėlto mes pranešimą remiame. Pradinėje versijoje buvo daug daugiau įsipareigojimų. Dabar reglamente yra daug daugiau potencialo. Tikiuosi, kad tai netaps pretekstu valstybėms narėms ir toliau būti abejingoms ir įmonėms būti abejingoms tam, kaip Rusija piknaudžiauja, kaip naudojasi savo ginklu, tai yra dujomis. Tikiuosi, kad bus kovojama su tuo, kad Gazpromas piknaudžiavo savo monopolistinę padėtimi ir kuris nori kontroliuoti dujotiekius Europoje ir taip pat kontroliuoti visas žaliavas po to, kai dujos yra parduodamos Europos rinkose. Tai pažeidžia vartotojų teisės, pažeidžia konkurencijos principus ir taip pat užkerta kelią technologijų plėtojimui dujų tiekimo srityje. Reglamentas yra pakankamai geras ir tai, manau, yra pati realiausia galimybė įgyvendinti Europos politiką, kai kyla dujų tiekimo krizės. Manau, kad mūsų parlamentas turi pritarti šiam pranešimui. Jackie, Ačiū. Dabar. Pone, ponas Enan, GUE ir NGL, NGL frakcijos vardu. Ačiū pirmininkė. Ar mes turime užtikrinti dujų tiekimo saugumą? Taip, žinoma, tačiau norėdami tai užtikrinti, turime pasirūpinti, kad dujos ir kiti energi... dujomis ir kitais energetikos šaltiniais nebūtų e, spekuliuojama. Tai turi būti viešosios gerybės ir turi būti užtikrintas e, Europos vartotojų saugumas. Tokia turėtų būti tikroji Europos energetikos agentūros misija, o ją turi prižiūrėti taryba ir parlamentas. ES neturi ginti daugia nacionalinių bendrovių, ypač po, po katastrofos, kuri e, įvyko prie Floridos krantų. Daugianacionalinės įmonės paiso tik savo akcininkų interesų ir pažeidžia e, interesus e, žmonių gyvenančių tose šalise, kur vyksta gamyba. Mm, norint užtikrinti dujų tiekimo saugumą visoms, e, visoms vartotojų grupėms reikš, reikėtų nacionalizuoti dujų tiekimo įmonės. Much, Ačiū, kolega. Dabar ponė Nikica Vela, F, FD frakcijos vardu. Ačiū, pirmininkė. Visų pirma, noriu pasveikinti poną Vidal Kvadras parengus puikų pranešimą. Jame labai aiškiai ir teisingai kalbama apie problemas, su kuriomis susidurėme. Tačiau turiu pasakyti, kad Europa dar neišsprendė savo didžiausios problemos, tai yra alternatyvaus dujų tiekimo problemos. Komisijos nariai, manau, kad jeigu pasigilintume, pagalvotume apie tuos, kurie gali uh, užtikrinti nuolatinį dujų tiekimą Europą, suprastume, kad tai yra vienintelis tiekėjas - Rusija. Gali būti ir kitų tiekėjų, pavyzdžiui, Iranas. Ar yra pagalvota apie jį? Manau, kad čia mes praleidome galimybę. Komisijos nariai, manau, kad šioje situacijoje turėtumėte pakalbėti su savo kolega ponu Tajani ir rasti būdą, kaip elgtis su Rusija ir kaip ieškoti alternatyvių tiekėjų. Ar jūs apie tai pagalvojote? Ar jūs pagalvojote apie veiksmų planą skirtą suskystintų gamtinių dujų tiekimui? Ar pagalvojote apie įvairius kitus maršrutus, kuriais dujos galėtų pasiekti Europą, pavyzdžiui, viduržėme jūrą. Tikrai yra alternatyvių tiekėjų, prašau komisijos apie juos pagalvoti. Um. Labai ačiū, toliau Belekovač. Ačiū pirmininkė. Kartais kyla konfliktų Ir be abejo, tai turi tiesioginės ir netiesioginės įtakos mūsų rinkai. Bet koks dujų tiekimo modelis susijęs tik su vidutinės trukmės dujų tiekimu, tik su šia dimensija. Reikia atsižvelgti visus susijusius elementus, užtikrinti nuolatinį e, dujų tiekimą vartotojams. Reikėtų užtikrinti, kad vartotojai gautų visą reikalingą dujų kiekį prieinamą kainą. Kalbant apie dujų tiekimo saugumo užtikrinimą, ypatingą dėmesį reikėtų skirti mažiesiams vartotojams, namų ūkiams nes jie patys negali kovoti už dujų tiekimo saugumą. Liberalizuotoje rinkoje būtent valstybėms narėms tenka pareiga užtikrinti ir mažųjų vartotojų interesus, sudarant dujų tiekimo sutartis. Ačiū, jūs kalbėjote netgi trumpiau, negu kad jums buvo skirta. Dabar suteiksiu žodį kitiems kalbėtojams. Arturs Krišjanis Karins. Dvi minutės, prašom. Ačiū, pirmininkė, gerbiamas komisarė. Mes visi esame priklausomi Europoje, mes visi esame priklausomi nuo energijos tiekimo iš trečiųjų šalių. Ypatingai esame priklausomi dujų sektoriuje. Ir mes visi esame priklausomi nuo Rusijos. Ko puikiausiai suprantame, kad Rusija kaip tiekėjas gali būti labai problematinė šalis. 2009 metais kilo ginčas tarp Ukrainos ir Rusijos ir dėl to susiklosto tokia situacija, kad ne viena valstybė narė pritruko dujų. Nėra vieno vienintelio sprendimo, reikia kalbėti apie keletą sprendimų. Visų pirma, tai yra tiekimo diversifikavimas, na, o kitas sprendimas tai yra vidaus rinkos jungtis. Tai yra susijęs su bendraja energijos politika. Yra būtina užtikrinti funkcionuojančią bendrąją rinką. Kur kyla problemas? Problema yra tame, kad kai kurios ES šalis ir regionai yra visiškai izoliuoti nuo kitų. Pavyzdžiui, Baltijos šalis 100 procentų izolacijos, 100 procentų priklausomybės nuo tiekimo iš Rusijos. Ir viso to rezultatas yra štai koks. Šiomis dienomis Baltijos šalise vartotojas 30 procentų daugiau moka už gamtinės dujas negu kad vartotojas Vokietijoje. Aš manau, kad šis reglamentas yra tinkamas žingsnis. Pritarėme tam, ką daro komisija, ką daro ponas Vidal Kubadras. Mes einame teisingu keliu, tačiau turime eiti iki pat galo. Mums reikia investicijų infrastruktūrą. Tai yra būtina norint sukurti bendrą energijos rinką. Taip pat reikia užtikrinti tiekimo įvairius tipus, tai pagerint saugumą. Ačiū. Minute only, madam. I'm sorry. Pone Teresa Rera Maguel. Tik vieną minutę. Ačiū, pirmininkė, komisijos nary. Šiandien jau buvo paminėta, kad 2009 metų krizė parodė ne tik tai, kad esame priklausomi energetikos požiūrių. Ta krizė parodė, kad e, problemos lypi ir ES viduje. Pavyzdžiui, Ispanija negalėjo padėti devinioms valstybėms narėms, e, kurias paveikė ta krizė, nors mes turėjome išteklių. Taigi, kolegos, akivaizdu, kad vidaus saugumas reiškia, kad mes turime galėti lengvai, be jokių techninių ir sutartinių kliučių, transportuoti dujas visoje Europos Sąjungoje. Ypač yra svarbios tarp valstybinės jungtis, kurios e, šiuo metu tikrai nėra idealios. Todėl reglamentas yra tikrai geras. Jame aiškiai susijęjama jungčių kūrimas ir dujų tiekimo užtikrinimas. Žinoma, reikia diversifikuoti ir savo šaltinius ir galvoti apie izoliuotas šalis. Pirmininkė, norėčiau pabaigoje pasveikinti komisiją, poną Vidal Kvadras ir pirmininkavusią Ispaniją už su tuo, kad per rekordinį laiką buvo prisidėta prie solidarumo kūrimo Europoje. Ačiū dabar Jorgo Kacimakakis. Ačiū pirmininkė. Aš visų pirma norėčiau padėkoti komisarui Ettinger ir taip pat pranešėjui Vidal Kvadras. Bendradarbiaujant su Ispanija buvo parengtas tikrai labai puikus pranešimas. Iš tikrųjų, reikėtų mums keisti savo požiūrį. Mano atstovaujama šalyje, kas antras namų ūkis yra priklausomas nuo dujų ir 40 procentų tų dujų gaunama iš Rusijos. Taigi mums tikrai reikia to reglamento, reikia prevencijos planų, prevencijos priemonių. Tai yra būtina, jeigu mes norime išvengti 2009 metų žiemos situacijos. Tai yra būtina, jeigu mes nenorime šalti, jeigu nenorime matyti mūsų kaiminės šalis šalančias. Mes turime prisimti savo atsakomybę. Turime prisimti atsakomybę ne tik už savo šalis, bet ir už kaimininę šalis. šalis. Šis naujas įstatymas yra geras, bet reikia ir kelių kitų priemonių. Reikia skatinti Nabuko projekto įgyvendinimą, North Stream projekto įgyvendinimą. Tai yra svarbu siekiant užtikrinti nepriklausomybę, nepriklausomumą. Taip pat reikėtų užtikrinti didesnės sukauptas atsargas, tiek kiek dabar turi Vokietija, tai yra nepakankama, nors tai yra 60 dienų. Ačiū. Kolik Evžen Tošenovski, 130. Ponas Tošenovski, pusantros minutės. Předsedu, pane komisaři, v lednu 2009. Ačiū, pane pirmininkė. Komisarė, kolegos, 2009-aisiais Europai iškilo problemų, kuomet nutrūko dujų tekimas iš Rusijos. turėtumėme būti labai atsargus, nes tai ta krizė palėtė e, ne visą ES ir paaiškėjo, kad problemos slypi infrastruktūroje. Taigi mums reikia būti protingiems ir nereglamentuoti per nelyg ten, kur nereikia, nes tiekimo reglamentavimas gali iššaukti dujų kainų augimą, tai gali apsunkinti vartotojų padėtį, tai taip pat gali mm, sumažinti mūsų konkurencingumą. Manau, kad šiame pranešime pasiekta gera pusiausvara ieškant išmintingo sprendimo ir aš pažiūrėsiu komisijos nario išdėstytą nuomonę dėl peržiūros, kuri numat, numatoma ateityje, išsiaiškinant, kokios buvo, kokio poveikio buvo priemonės. E. Pono Lamsdorfo nėra, sako pirmininkas, toliau Fior, Florela Provera. Grazie, Presidente. La produzione europea di gas. Ačiū, ponė pirmininkė. E, dujų gavyba Europoje ir toliau krenta, o poreikis energijai ir toliau auks ypač atsižvelgiant į tai, kad, e, kaip tikimės, Europos ekonomika atsigaus, kuomet jie atsigaus. Reikėmtis priemonių, kad užtikrintumėme energijos tiekimo saugumą, ypač krizės atvejais, kuomet viskas priklauso nuo išorės geopolitinių veiksnių. Šis pranešimas užtikrina geresnį koordinavimą tarp suinteresuotų grupių ir dujų sektoriaus ir tikiuosi, užtikrins, kad ateityje panašių krizių nebebus. Tai taip pat, jis taip pat numato valstybių suverenumą šioje srityje. Noriu padėkoti pranešėjai už nuveiktą darbą ir už tai, kad įtraukia kai kurios labai svarbius pakeitimus. Aš taip pat su pasitenkinimu noriu pažymėti, kad man labai patiko komisijos nario pasisakymai. Jis ragino daugiau bendarbiauti regioninių lygmenių šioje srityje. Ačiū. Griffin, 130. Toliau ponas Nick Griffin, pusantros minutės. Lawyers. Pone pirmininkė, e, kuomet e, įvyksta kažkas tai e, nemalonaus, dažnai paaiškėja, kad kažkam tai yra naudinga. Taigi mes ES kalbame apie esą žmogaus sukeltą klimato atšilimą, apie kitas gamtinės katastrofas, o Europos Sąjungos ir Rusijos gam, g, dujų tiekimo krizė buvo dirbtinai sukel, sukelta katastrofa. Atsakymas yra štai, koks reikia pasipriešinti viskam ir leisti valstybėms narėms pačioms apsirūpinti dujomis. Dujos naudojamos kaip e, galimybė ES užsigriepti dar daugiau valdžios. Ir e, primetamas toks sprendimas, kuriam niekada nepritars ES rinkėjai, tai yra E, vis besiplečiančios socialinės valstybės e, vaidmens stiprėjimas. Ir manau, kad siūlomi sprendimai tikrai mums ne, nepadės, kad mes ir toliau žemomis liksime šalti ir nemanau, kad rinkėjai šiam sprendimui pritars. Amalija Sartori, 2 minutes, please. Toliau ponia Amalija Sartori, dviems minutėms. Grazie, prezidente. E Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti ponu Vidal Kvadras už puikiai parengtą pranešimą ir už e, tai, kad jis panaudojo savo gebėjimą e, puikiai dėrėtis. Tikiuosi, kad balsuojant tam pranešimui susilauksime didelio pritarimo. Mano frakcija ir mano delegacija tikrai balsuos už šį dokumentą, nes Jis atspindi realią tikrą pažangą šioje politikos srityje. Nors tai ir yra tik dar viena plytą didelėme pastate, kurį statome, kurį kūrėme. Ir mums reikia dar, mūsų laukia dar nemažai darbų. E, Atsižvelgiant į tai, kokio plataus užmojo planas, planą ką tik pristatė komisijos narys. ES reikia solidarumo plano vidaus rinkoje. Tai yra geras dalykas. Tai yra perspėjimas tiems, kurie per dažnai šioje srityje griebėsi spekuliavimo. Mes turime įvairinti tiekėjus, maršrutus, taip pat užsitikrinti kokybiškesnius šaltinius. Galbūt mes buvome, gal mes pernelyg buvome nedrasus, buvome suteik, sutelkę visą dėmesį į pietinį koridorių. Ši rinka vienintelė mums teikia tvirtas garantijas, e, kovojant, apsisaugant nuo vienintelio tiekėjo e, situacijos keliamų pavojų. Tačiau turime taip pat užtikrinti ir konkurencingumą. Ir tam turime pasitelkti reglamentus, direktyvas, uh, finansavimą, įvairiausius tinklus ir įvairinti tiekimo šaltinius, kad šioje srityje nebebūtų mono, monopolijos. Pautorai minutai, kolega. Ponas Marek Šivėts, pusantros minutės. Ačiū pirmininkė komisijos nariai, ponios ir ponai. Dujų tiekimo užtikrinimas yra išskirtinė ir strateginės svarbos tema. Keturi komitetai skubos tvarka nagrinėjo šią temą. Tai yra išskirtinė tema, todėl, kad jis susijusi su geopolitika ir technologijomis, bet labiausiai su Europos solidarumu. Taigi, kiek, kokio masto vidaus rinką norime sukurti šioje srityje, koks turi būti solidarumas. Tie, kurie yra galingesni, galėtų apsaugoti silpnesnius. Buvo pasiektas kompromisas, mes turėtume juo džiaugtis, kaip bet kurio kitų kompromisu. Tačiau, kaip prisimenu pirmuosius mūsų užmojus, kai norėjome žengti toliau, turiu pasakyti, kad svarbiausias e, žodis pavadinime yra saugumas. Tačiau saugumas yra labai svarbu žmonėms, kurie moka, apmoka sąskaitas kurie girdi apie dujų tiekimo sutrikimus, kas kiekvieną žiemą žmonės būkštauja, kad jiems teks mokėti vis daugiau arba kad dujų neliks. Tikimės, kad šis pranešimas išsklaidys arba sumažins jų baimę. Tačiau reikėtų prisiminti, kad kai prasidėjo diskusijos apie tai, kas mm, galėtų įvardyti, kokios grėsmės kyla užtikrinant mm, tiekimo saugumą, tada sutarimo nebuvo Dabar yra parengta neaiški, netiksli apibrieštis. E, kelios institucijos vadovaus diskusijoms tai yra žingsnis pirmin, nors ir labai nedidelis. Ačiū dabar, ponė Nikolai. Vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Noriu atkreipti jūsų dėmesį į du dalykus. Visų pirma, į tiekiančių valstybių svarbą ir tranzitinių valstybių svarbą. Dar naudodamas progą norėčiau pasveikinti pranešėją e, su tuo, kaip jam pavyko renkti šį pranešimą. Aš rengiau pranešimą Turkmenistano tema. Manau, kad ši šalis galėtų būti svarbi tiekėja į ES. Ji turi daug išteklių. Taip pat reikėtų neužmiršti, kad Turkmenijos požiūris į ES yra labai atviras. Manau, svarbu prisiminti ir Kinijos vaidmenį šioje srityje. Nabuko projektas, Nord, Nord Stream, visi šie projektai priklauso nuo tiekiančių šalių. Mūsų santykiai su tiekėjomis turi būti gerinami. Ir jeigu norėtume pasirašyti strateginę partnerystę su visomis dujų tiekėjomis, manau, Tai būtų naudinga ir ekonominių, ir politinių požiūrių. Jokių trūkumų toks susitarimas neturėtų. Noriu pasakyti, kad mano šalis, Rumunija, atlieka labai svarbu tranzitinės šalies vaidmenį. Rumunija ir Bulgarija, manau, yra stabilumo zonos. Ačiū pirmininkė. Dujų tiekimo saugumo užtikrinimas šiuo metu yra viena iš su, su, suvereniteto sąlygų, dėl to ES turėtų kalbėti vienu balsu. Teisės aktai parengti dar 2004 metais nėra tinkami, norint apsaugoti centrinės ir rytų Europos šalis. Nepamirškime, kas įvyko 2008 ir 2009, kai kilo dujų krizė, bet vis dėlto geriau imtis veiksmų vėliau negu kad niekada. Džiaugiuosi, kad galų gale buvo pradėta kurti bendrą saugumo, energetinio saugumo strategiją. Šis naujas reglamentas taip pat labai pravers, nes numato prevencinės priemonės. Pasiektas kompromisas be abejo dar nėra idealus. Ankstesnis komis... parlamentas, prašau, pasiūlymas buvo geresnis. Bet vis dėlto manau, kad ir dabartinį pasiūlymą reikėtų paremti. Ačiū toliau, ponas Paška. Ačiū, pirmininkė. Praėjusiu metu dujų krize pademonstravo, kad yra būtinas diversifikavimas. Tai yra svarbu norint užtikrinti geresnį dujų tiekimo saugumą. Dar reikėtų pasiekti nemažai pažangos. Manau, kad pats Europos parlamentas turėtų skirti daugiau dėmesio dujų tiekimo saugumui. Uh, Taip pat reikėtų daugiau dėmesio skirti ir dujų transportavimui priešinga kryptimi. Dėl infrastruktūros tam taip pat reikėtų daugiau investicijų, reikėtų kurti ir prevencinius planus. Europos parlamentas buvo pateikęs pasiūlymą ir dėl to kaip turėtų būti teikiama informacija, kad nevyktų manipuliavimas informacija. Kol kas dar daug neišspręstų klausimų. Reikėtų dar plačiau aptarti principą N-1 bei saugomus vartotojus. Ačiū. Dvi minutė. Hvala lepa. Ačiū toliau, pane Jordan Sizel. Ačiū. Šiandien mes svarstome, ko gero, vieną iš svarbiausių šios plenarinės sesijos dokumentų. Daugelis piliečių nukentėjo 2009 metais, kai kilo dujų krize. Ir būtent tokiais atvejais, krizės atvejais, ypatinga svarba tenka Europos solidarumui. Reglamentas turėtų užtikrinti vartotojų gerovę. Visi namų ūkiai prijungti prie dujų tiekimo tinklų yra saugomi vartotojai. Ir netgi ekstremaliomis aplinkybėmis reikėtų užtikrinti patikimą dujų tiekimą. Tai reiškia, kad reikėtų stiprinti infrastruktūras atskirose valstybėse narėse bei geresnės jungtis skirtis tarp valstybių narių. Daugiau dėmesio reikia dujų transportavimui priešinga kryptimi bei prevencinėms priemonėms krizės atveju. Norėčiau paraginti Europos komisiją stebėti, kad valstybės narės laiku įgyvendintų reglamento reikalavimus, kad Atsiprašau, kad komisija stebėtų, jog valstybės narės laiku įgyvendintų e, reglamentą ir ten numatytas priemonės. Tai yra svarbu ir Slovenijai. Mes esame prisijungę prie dujotekio iš Alžyro ir manau, kad mes pasiekėme numatytų standartus. Na ir baigdama noriu padėkoti kolegai Videl e, Kvadras, kuris labai ryštingai dėrėjasi tarp institucijų, jis nuveikė tikrai puikų darbą. Uh, ir esu įstikinęs, kad ir jūs galėsite pritarti šiam pranešimui. Ačiū. Ačiū. Toliau, ponia Pandimata, vienai minutiai. Ačiū pirmininkė. Noriu visų pirma pasveikinti poną Vidal Kvadras, nes jis įnešė labai svarų indėlį į šį tarybos dokumentą per pirmąjį svarstymo etapą. Mums teko susidurti su rimtomis problemomis energija, energijos tiekimo srityje. Mums reikia sustiprinti Europos koordinavimo institucijų galės, taip pat užtikrinti, kad e, europietiškumo dvasia būtų labiau jaučiama sprendžiant šios klausimus. Taip pat reikia užtikrinti geresnį tiekimą vartotojams. Visi šie dalykai yra nepaprastai svarbus. Reikėtų atsisakyti individualaus, izoliuoto, izoliuoto požiūrio į, šį, į šią sritį. Reikėtų rinktis Europos politikos perspektyvą. Reikia, todėl reikėtų užtikrinti geresnį veiksmų koordinavimą ir įvairinti tiekėjus. Nabuko projektas, kiti, visa tai gali suvaidinti labai svarbu vaidmenį, pasipriešinant galimoms krizėms energetikos srityje ateityje. Pane predsedajci. Ponas Treičiak. Pone pirmininkė. Praėjusiu metu energetikos krizė buvo labai nemaloni. Tačiau e, Mes nekalbėjome apie infrastruktūros problemas. Man atrodo, ne, nereikia perteklinio energetikos rinkos reguliavimo, nes tai juk padidins dujų kainas e, vartotojams. Ir todėl reikia nepamiršti kelių dalykų. Visų pirma, labai atsargiai apibriežti taip vadinamos apsaugotus vartotojus, kad tas apibrėžimas nebūtų pernelik platus nes, nes dėl jo tikrai išauks dujų kaina. Kitas dalykas, taip pat turime labai atsargiai apibriežti privalomą laikotarpį, per kurį dujų tiekėjai turi užtikrinti aprūpinimą dujomis. 60, kalbama apie 60 dienų, bet galbūt užsektų 30 dienų, nes tai taip pat paveiks galutinę dujų kainą. Ir Taip pat reikia labai tiksliai apibriežti, kas yra šaltas laikotarpis. Pani Przewodniczący. Toliau kitas kalbėtas dviems minutėms. Pirmininkė, noriu pasveikinti pranešėją, poną Vidal Kvadras, kuris, kuriam prieš metus buvo mestas tikrai rimtas iššūkis parengti pranešimą apie mm, ES energetinio apsirūpinimo saugumą ir taryba ir parlamentas siekia kompromiso. Dujų tiekimo saugumo reglamentas turėtų užtikrinti, kad, veik, kad šioje srityje veikiančių bendrovių ir valstybių narių veiksmai būtų koordinuojami. Šis dokumentas taip pat įpareigoja jas e, veikti remiantis atsargumo principu pranešėjas minėjo, kad šiuo dokumentu bandoma spręsti konkrečias ES iškilančias problemas. Norėčiau bendrai pakomentuoti padėtį. Iš tikrųjų, krizė gali užklupti netikėtai. Turime atidžiai stebėti, kaip situacija klostos, ypač, pavyzdžiui, tarp Lenkijos ir Rusijos. Kalbu apie dujų tiekimo sandorius. Uh, tai taip pat yra papildomas iššūkis komisijai. Lenkija tapo mūšio lauku komisijos ir, Europo, ir Rusijos federacijos mūšio lauku e, energetikos rinkos liberalizavimo srityje. Jei komisija nori sėkmingai dirbti šioje srityje, jie turi daugiau dėmesio skirti tiekėjų ir šaltinių įvairinimui, o Lenkija čia nedaug ką gali pasiūlyti šioje srityje. E, Deja, mes kitaip, mums kitaip gali grėsti dar viena dujų tiekimo krizė ir dėl to Lenkijos ekonomika gali labai rimtai nukentėti. Mes tikimės Europos komisijos paramos, tikimės, kad bus parodytas solidarumas. Mes esame tranzito valstybė, mes nesame galutinis taškas tiekimo maršrute. Mes tikimės, kad visos valstybės narės E, imsis veiksmų užtikrinant dujų tiekimo saugumą. Mes į žodžius. Ponas Kutas, vieną minutę. Ačiū, pirmininkė. ES negali sauliaisti būti priklausoma nuo išorės šaltinių dujų tiekimo srityje. 2009 m. dujų tiekimo krizė parodė, kokie esame pažeidžiami. Mes neturime bendros ES strategijos ir ta krizė paveikė Europos ekonomiką ir daugelį vartotojų grupių, kurios ir taip jau buvo pažeidžiamos. Tai parodė, kaip viena nuo kitos yra priklausomos valstybės narės Todėl mes turime parengti bendrą strategiją, kuri mums padėtų įvairinti dujų tiekėjų, dujų tiekimo šaltinius Europoje, kad galėtume reaguoti į, kitokio, į tokio tipo krizės. Pagal Lisabono sutartį būtina įsteigti Europinį dujų tiekimo mechanizmą. Svarbi to mechanizmo dalis yra Nabuko projektas. ES turi jį paremti, nes jis yra vienintelė alternatyva Rusijai. Ačiū, prašau laikytis kalbėjimo laiko. Ponas Koval, vieną minutę. Ačiū. Dėkoju. Pirmininkė, noriu padėkoti ir pranešėjui, kuris e, sunkiai siekė kompromiso. Ačiū komisijai už tai, kad ji įsitraukė į Lenkijos ir Rusijos dujų tiekimo sutartį. Tikrai vertiname komisijos vaidmenį. Energetikos klausimas šio laikinėje Europoje yra tas dalykas, kuris lemia daugeliu valstybių priklausomybę. Ir man keista girdėti šioje salėje sakant, kad, tai yra tik, kad energetika yra tik ekonominis klausimas. Ne, taip nėra. Daugelis Europos šalių vertina energetiką kaip savo nepriklausomybės veiksnį. Jeigu kas nors skaitėte Rusijos dokumentą, pamatysite, kad Rusija čia turi du kozirius. Vienas yra ekonominis, o kitas yra politinis ir susijęs su saugumu. Jeigu mes ir dabar tikrai trūksta didesnio komisijos e, indėlio, manau, kad išorės santykių specialistai turėtų įsikišti į šią sritį. Ačiū dabar, ponia Toja, pusantros minutės. Ne, pirmininkė atsiprašo. Atsiprašau, pirmiausia, suteiksiu žodį ponui Gjurk, pusantros minutės, o po to žodis poniai Toja. Dabar ponas Gjurk. Köszönöm a szót, elnök asszony. Egyetértek azok. Ačiū, pirmininkė. Pritariu tiems kalbėtojams, kurie sakė, kad uh, pasiūlymas dėl dujų tiekimo saugumo reglamento yra gera priemonė atsisaugoti nuo busimų dujų tiekimo sutrikimų. Manau, kad gerai, kad yra nuostata dėl saugomų vartotojų. Ir džiaugiuosi tuo, kad vietoj ankstesnės e, labai ribotos nuostatos dabar jau kalbama apie centrinį šildymą ir mažas įmonės. Mes kalbame ne apie mažą vartotojų skaičių. Pavyzdžiui, Vengrijoje centralizuotai šiluma yra tiekiama 600 tūkstančių namų ūkių. Ir manau, kad šios nuostatos yra labai svarbios, nes atsižvelgiant į tai, kas vyko 2009 metais, mažos įmonės gali bankrutuoti, jeigu sutrinka dujų tiekimas. Kolegos, norėčiau Jums taip pat priminti, kad reglamentas dėl dujų tiekimo saugumo yra labai svarbus dalykas, tačiau jis tikrai E, dėl jo tikrai neišnyksta e, skubių investicijų poreikis. Praėjusią savaitę kelios valstybės narės komisijos nariui Oettingeriui nusintė raštą. Jame ES yra raginama e, skirti daugiau investicijų į energetikos infrastruktūrą. Mes visiškai pritarėme to rašto rengėjams norint užtikrinti dujų tiekimo saugumą, labai svarbu pradėti kurti alternatyvius dujų tiekimo maršrutus ir tai turės spindėti ir biudžete. Ačiū. Labai ačiū toliau, panetoja. Bet aš nematau jo salėje. Kągi galime pereiti prie panios Korolą. Pusantros minutės. Labai ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti pranešėjai už puikų darbą. Turiu pasakyti, kad mes praktiškai visas reikalingas dujas gauname iš Rusijos. Reikalinga atitinkama infrastruktūra tam, kad būtų galima užtikrinti dujų tiekimo saugumą. Būtina garantuoti dujų tiekimo saugumą, tai rodo ir istorija. Daugiau kaip 40 procentų gamtinių dujų sunaudojamų Europoje gaunamos iš vieno vienintelio šaltinio. Dujų mums reikės vis daugiau ir tai reiškia, kad mes vis labiau tapsime priklausomi nuo to šaltinio. Tai nėra gerai politinė prasme. Galbūt ateityje dujų kaina ir nukris dėl to, kad naudojamos skalūno dujos. Tačiau reikia daugiau investicijų ir projektams, kurie susijęs su energijos panaudojimu iš kitų šaltinių. Turiu pasakyti, kad turėtumėm užtikrinti, jog bus imamasi prevencinių priemonių tam, kad nekiltų krizių kaimininėse šalyse taip pat. Ačiū. Dėkoju, poniai Korola. Toliau ponas Balčytis, vieną minutę. Pirmininkė, gerimas komisarė, kolegos, pirmiausia, norėčiau pasveikinti pranešėjai parengus šį labai svarbų dokumentą. Didėjanti priklausomybė nuo importuojamos energijos, o ypač dujų, yra vienas iš naujų sąjungos saugumo politikos iššūkių kuriam įveikti reikės vieningų ir solidarių sąjungos ir mūsų visų pastangų. europos komisijos vaidmuo privalo būti itin reikšmingas ne tik susidariusių krizinių situacijų metu bet ir bendrai formuojant europos sąjungos energetikos politiką ir ypač kalbant apie dujų tiekimo sutartis su trečiųjų šalių tiekėjais. labai norėčiau gerbiamas komisare kad lenkijos ir rusijos sutarties dėl jamalo dujotiekio pats pasirašymo būdas ir sąlygos netaptų blogu pavyzdžiu visų naujai sukurtų energetikos strategijos ir šito dokumento kontekste. tik kalbėjimas vienu balsu bei visų sąjungos narių veiksmų koordinavimas ir solidarumas gali padėti sukurti norimą saugią vieningą ir vartotojams sąžiningą vidaus energetikos rinką. ačiū. Ευχαριστώ πολύ κύριε συνάδελφε. Και τώρα ερχόμαστε στη διαδικασία Catch the Eye. Έχουν ζητήσει το λόγο. Ačiū dabar spontaniškų pasisakymų procedūra. Daug kolegų paprašė žodžio, žinoma, tema svarbi. Dabar ponas Kelam. Viena minutė ir prašau neviršyti kalbėjimo laiko, nes norime sutikti žodį kaip galima daugiau kolegų. Ačiū, pirmininkė. Šios dienos diskusija parodė, kad Europa pasimokė iš tų įvairių tiekimo krizių. Estijos pirmoji patirtis po nepriklausomybės buvo 92 metų rugsėjį, kai Rusija nutraukė visą dujų ir naftos tiekimą. Tačiau po to mes tik sustiprėjome. Vis dėlto šiandien jau matome drąsos teikianti bendradarbiavimą visų pirma tarp parlamento ir komisijos. Norėčiau padėkoti komisijos nariui Atingeriui už jo atsakingą požiūrį į ir atsaką į šį iššūkį Taigi yra mėginama įkūnyti solidarumą praktiniuose ES mechanizmuose. Labai svarbu, kad yra numatyta nustatyti bendrus infrastruktūros ir tiekimo standartus. Komisija imasi daugiau atsakomybės ir koordinavimo, tačiau visų pirma reikia integruoto Europos tiekimo tinklo. Norėčiau uh, atkreipti dėmesį į kolegos turmes mm, pasiūlymą gerinti mūsų jungtis, šiaurės pietų jungtis ir taip pat kurti geresnės saugojimo, geresnių saugojimo įrenginius ateičiai. Ačiū. Dabar ponas Taboidi. Viena minutė. Fontos, hogy az Európai Unió közösségi szinten reagáljon az... Ačiū. Man atrodo, svarbu užtikrinti, kad ES veiktų bendrai kolektyviai ginant mūsų energetinius interesus. Svarbu, kad ir valstybės narės būtų aktyvios, ypač tos, kurios dar nėra uh, išsprendę savo dvišalių santykių su Rusija. Vengrija įsiveža nemažai e, energetinių išteklių iš Rusijos ir todėl Vengrijos namų ūkiai ir vartotojai yra labai priklausomi nuo tiekimo, ypač tie ūkiai, kurie gauna šildymą centriniu šildymu. Todėl Vengrija būtų labai suinteresuota tiekimo šaltinių ir maršrutų įvairinimu. Būtent todėl mes šimtų procentų palaikėme e, Nabuko projektą, kitus projektus tam ir norime, kad būtų panaudotos bendrijos lėšos ir ištekliai šiam tikslui. Mums be abejo pigiausia būtų gauti tiekimą iš Ukrainos, jeigu tiekimas iš tos valstybės būtų stabilus. Norėčiau kreiptis į komisiją ir paprašyti veikti bendrijos vardu ir spręsti klausimus ir santykius su Rusija ir Ukraina ir užtikrinti tam tikrą garantijų sistemą, kad būtų išspręstos problemos. Ačiū ponė Tamaidi, ponė Toja, ar ji grįžo? Ne, jos nėra. Tuomet ponas Būtikofė, vienai minutiai. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau kreiptis į komisarą Ettinger ir paminėti keletą pastabų, kurias šių ankstesnių diskusijų metu išsakė kolegos. Kolega Turmes kalbėjo apie tai, kad reikėtų apskaičiuoti būsimą dujų paklausą. Mes kalbame apie dujų tiekimą, dujų aprūpinimą, bet tai yra viena šalis požiūris. Gerbimas komisarė Ettinger, aš norėčiau jūsų pasiteirauti Kaip jūs žvelgiate į ateitį, kaip jūs manote, kaip galima būtų būsimą dujų paklausą įtraukti į strategiją? Ir taip pat norėčiau pritarti tam, ką pasakė kolega Svoboda. Jis kalbėjo apie ES, apie Europos energijos bendryją. Apie tai visiškai neseniai kalbėjo ir Jacques Delors grupė. Diskusijos vyko ir prieš porą metų. Kaip Jūs manote, ar tai galėtų būti ir Jūsų darbo tikslas? Ačiū. Obrigada, senjore. Pane Figarerų, vieną minutę. Ačiū, pirmininkė. Vykstant diskusijai dėl gamtinių dujų tiekimo užtikrinimo, norėčiau akcentuoti, kad pasaulyje yra labai įvairių dujų šaltinių ir tiekėjų ir tai reikia suprasti. Ateityje labai svarbu, kad Europa aktyviai remtų naftos naudojimą. Geriausias būdas tai daryti - naudoti gamtinės dujas. Reikėtų siekti gaminti e, dujas iš atliekų. Tai jau yra daroma keliose valstybėse narėse - Švedijoje ir Ispanijoje, taip pat ir Šveicarijoje. Mes turėtume investuoti į šias rytis. Turėtume šiais ryčiais skirti daugiau dėmesio. Ačiū dabar ponas Malca, vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Daugelis dujų tiekėjų pareiškia, kad kils dujų kaina netgi galbūt du kartus. Galbūt rūdienį Maskva gali sukelti dar vieną dujų krizę. Šiuo metu kyla įvairių ginčių dėl kompetencijų ir net metu galimybės, kad naujos valstybės narės krizės atveju vėl gali būti paliktos bėdoje. Reikėtų daugiau investuoti į vairias infrastruktūras, pavyzdžiui, suskistintų dujų saugojimo terminalus. Reikėtų iš esmės spręsti esminės problemas ir kita, kita dujų krizė parodys, ar tas naujas reglamentas yra geras ir ar Lisabono sutartis gali išspręsti visas problemas. Uh, Vien tik tais Nabuko projektas taip pat nepadės išspręsti priklausomybės nuo Rusijos problemų. Reikia daryti dar kažką daugiau. Ačiū, ponas Gryslė. Ačiū, pirmininkė. Komisijos narys sakė, kad e, kalbame apie pirmąjį energetikos ryties dokumentą, kuris buvo parengtas įsigaliojus Lisabonos sutarčiai. E, Tokio dokumento parengimas buvo ir Lenkijos e, prašymas. Daugelį metų mes vis prisimindavome savo priklausomybę, ją priminė ir 2009 metų krizė. Mes neturime tinkamų e, transeuropinių energetikos tinklų, tinkamų jungčių. Ir svarbiausia, kad nebuvo politinės valios ir be tos politinės valios neužkirsime kelio ir busimoms krizėms. Lenkija dabar derasi dėl sutarties, dėl gamtinių dujų tiekimo sutarties. Mes tikrai bijome krizės. Žinoma, šis dokumentas galėjo būti geresnis, ypač ten, kur kalbama apie Europos atliekamą koordinavimo vaidmenį, taip pat galėjome labiau akcentuoti vyriausios susigaliotinės vaidmenį. Mhm. Ponas Ettinger sakė, kad e, šį reglamentą po dviejų ar trijų metų reikės peržiūrėti. Manau, kad tai rodo, kad į jį ne viskas įtraukta. Ačiū. Dabar ponė Ticau, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. ES saugumas energetikos rytyje labai priklauso nuo šaltinių ir E, tiekimo maršrutų įvairinimo. Turime daugiau investuoti į infrastruktūrą ir į jos našumą. Kalbant apie dujų vamzdynus ir jų infrastruktūrą, labai svarbu tiesti naujus vamzdynus. Ir būtent todėl Nabuko projektas toks, yra mums toks svarbus. ES turi daugiau investuoti ir į dujų talpiklas ir užtikrinti geresnės jungtis tarp valstybių narių tinklų. turime tas jungtis užtikrinti, jeigu norime panaudoti transportavimą priešingą kryptimi, pasitelkti ir atsinaujinančius energijos šaltinius. Pagal Lisabonos sutartį valstybės narės įgyja naujų galių koordinavimo srityje krizės atveju ir manau, ponas Vidal Kvadro tikrai nusipelno pagirimo, nes tai yra žingsnis svarbia kryptimi užsitikrinant energetinį saugumą. Ačiū, ponas Nazaros. Vidal Kvadras kolega. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti ponui Vidalkvadas ir komisijos nariui Oettinger. Dėkui už tai, kad parengtas toks svarbus teisės, dokum, te, teisės aktas. Tai yra atšaktuolus toms valstybėms narėms, kurios šimtų procentų priklauso nuo tiekimo iš Rusijos. Tokia situacija gali būti panduota kaip politinis įrankis, tai yra pavojinga. Ir ši, dujos yra labai svarbi energijos rušis. Mes turime kalbėti ir apie e, ekstremalių situacijų planus, kurie būtų parengti. Šiame pranešime kalbama apie skaičius, apie tai, kiek suvartoja tokia valstybė kaip Slovakija. Svarbu, kad turėtume visą tikslę informaciją. Dujų tiekimas turi vykti be pertraukių, dujos dujų kaina turi būti prieinama ir tiekimas turi būti užtikrintas netgi krizės atveju. Ir būtent todėl šis pranešimas yra toks svarbus. O kyrios Ansiv tora έχει το λόγο. Ačiū, ponas Ansiv. Ačiū. Ir aš norėčiau pasveikinti poną Vidal Kvadras parengus labai svarbų pranešimą. Mes visi žinome, kad um, energijos tiekimas ES yra labai svarbi tema. Išsijungia kalbėtojo mikrofonas. Turime įvairinti e, energijos tiekimo šaltinius, ypač dujų tiekimo šaltinius, turime rasti tinkamų politinių ir finansinių išteklių, kad galėtume tai padaryti svarbiausias dalykas užtikrinant energetikos, energijos tiekimą ES yra infrastruktūros tobulinimas, labai svarbi yra transportavimo priešinga kryptimi galimybė. Be to, turime sistemą valdyti remdamėsi valstybių narių solidarumo principų. Turime pradėti diskusiją apie Europos energetikos bendryją. Ačiū. Ačiū, ponas Enčių kalbėjo tikrai trumpai. E, dabar ponas Jazevieka. Viena minutė. Dziękuję Pani A, Przewodnicząca. Sygorite, ten lafos. Yes, I'm sorry. Dziękuję. Miss okay. colleague. Rozporządzenie, które dziś przegłosujemy jest krokiem... Ačiū. Pranešimas, dėl kurio šiandien balsuosime, yra labai svarbus žingsnis, kuriant energetikos bendryje. Ten yra nuostatų reglamente yra nuostatų dėl solidarumo, jos suteikia galimybę imtis tokių priemonių, kurios padeda reaguoti į krizę solidariai. Žinoma, dabartinis e, tekstas tikrai netoks, koks buvo siūlomas iš pradžių, tačiau tai bus e, veiksminga priemonė kovojant su krizėmis ateityje. Ir labai džiaugiuosi, kad su taryba buvo greitai pasiektas kompromisas. Noriu padėkoti pranešėjų Vidal Kvadras už tai, kad jis iš pat pradžių buvo labai atviras kolegų siūlomiems sprendimams ir padėjo pasiekti kompromisą, kuris primtinas visiems. Šis reglamentas taip pat yra pavyzdys, kad Europos parlamentas yra dabar svarbus veikėjas vykstant tarp instituciniams mūšiams. Ir kad parlamentas sugeba kovoti už tokius sprendimus, kurie iš pradžio atrodo nerealūs. Ačiū. Ačiū toliau, pane Hercog. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti e, ir kolegoms iš parlamento ir komisijai už bendradarbiavimą rengiant šį svarbų teisės aktą. Nepakanka vien tik teisės akto, reikia ir investicijų europinių lygių tai yra galimas busimos krizės sprendimas. Manau, kad šis reglamentas yra puikus įrodymas, kad galima kalbėti apie solidarumą, bendradarbiavimą. Tai svarbu norint užtikrinti didesnį saugumą. Vengrijoje mes daug apie tai diskutuojame. Vengrijos socialistai norėtų, kad e, Europoje būtų užtikrintas dujų tiekimo saugumas. Vengrijos vyriausybė siekia, kad Vengrija būtų visiškai nepriklausoma nuo energijos tiekimo. Ir mes tikrai tokią poziciją džiaugiamės. Ačiū. Poniai Hercog, toliau ponas Paskų. Dėkoju. Nuo 2006 metų, kai, buvo, kai vyko pirmas dujų tiekimo iš Rusijos sutrikimas, Nuo tada dujų tiekimas buvo įtrauktas kaip vienas iš svarbiausių klausimų į Europos darbo tvarkę. Šis klausimas yra susijęs ir su išorės santykių politika. Europos Sąjunga, ko gero, nėra pajėgi sustabdyti savo priklausomybės nuo kitų politinių partnerių. Taip yra dėl kai kurių uh, valstybių narių pozicijos. Šiuo metu tvirtinama, kad nėra energijos tiekimo saugumo užtikrinimo sistemų. Tokių sistemų yra, tačiau jos yra individualių valstybių narių sistemos, bet ne europinės sistemos. Dėkoju ir galiausiai suteikiu žodį poniai Cavela. Prašom. Ačiū pirmininkė. Turint omeny tai, kad e, kai kurie nariai kalbėjo apie Nabuko projektą, tai beje yra labai svarbus projektas turint užtikrinti energijos saugumą Europoje. Aš norėčiau kreiptis į komisarą ir jo pastirauti, kokia yra šiuo metu situacija dėl Nabuko projekto, kas šiuo metu vyksta. Labai ačiū. Toliau suteikiu žodį komisarui. Jūs galite baigti šią diskusiją, ponas Vidal Kvadra jau nebepasisakys, taigi jūs būsite tas asmo, kuris pabaigs šią diskusiją, prašom. Ačiū pirmininkė, ponės ir ponai. Šios diskusijos apie dujų tiekimą, dujų saugojimą yra susijusios ne vien tik su energijos politika. Be abejo, mes esame priklausomi nuo dujų tiekimo, bet ne vien tik nuo dujų. Mes esame priklausomi nuo naftos tiekimo, mes esame priklausomi nuo anglių, nuo brandolinio kūro ir taip toliau. Kai kurios tokios atsargos saugojama Šveicarijoje ar Norvegijoje, Norvegijoje ir mes esame priklausomi nuo tokių šalių. Čia labai svarbus ir toks tikslas kaip efektyvus energijos panaudojimas. Energiją reikia naudoti prasmingai, jos nereikėtų švaistyti. Šiai temai ateinančiais mėnesiais skirsime daug dėmesio. Buvo paminėta Europos energijos bendryje. Aš manau, kad Europos Sąjunga turėtų tapti Europos energijos bendryje tai atitinka pono Delior mintis. Kitais metais reikės efektyviau taikyti 194 straipsnį. Jis yra svarbus, norint baigti kurti bendrąją rinką. Kol kas dar nėra e, dujų ir energijos tikrosios baigtos bendros rinkos. kol kas nėra tolygiai formuojama bendroji rinka. Jeigu mes dirbsime intensyviai, taikysime įvairius <clears throat> instrumentus, tai galbūt po penkerių metų situacija bus kitokia. Kalbant apie Europos energijos bendryją, tai jai priklausytų ir Serbija, Kroatija, Šveicarija, Norvegija, buvusios Jugoslavijos šalis, Marokas, Magrebo valstybės. Uh, E, artimieji rytai, Moldova, Ukraina ir taip toliau. Tai yra mūsų partnerės. Kalbant apie dujų rinkos prognozavimą, turime 2015 metų planą. Bet noriu pasakyti, kad valstybių narių užduotis yra energetinis miksas. Daug kas priklausys nuo valstybių narių vykdomos politikos ir atsakomybės. Mes norėtumėm pateikti pasiūlymą dėl saulės energijos panaudojimo ateinančiais metais. Kiekvienais metais mums reikia šimtų milijonų kubų metrų dujų. Galbūt po kažkiek metų reikės 300 milijonų kubinių metrų. Tai tas prognozavimas yra svarbus, norint e, kurti infrastruktūrą. Dėl prevencijos. Mes turime ir savo dujų, tačiau jo ištekliai pasibaigs po 15-20 metų, galėčiau pateikti Olandijos pavyzdį. Šiuo metu mes esame labai priklausomi nuo Rusijos. E, ketvirtadalis visų dujų, 25 procentai patenka iš Rusijos. Lenkija, e, Lietuva, Latvija, e, kitos šalis iš Rusijos, Bulgarija iš Rusijos importuoja nuo 50 iki 100 procentų dujų, bet kitos šalis, pažiūrėjau, Portugalija 0 procentų iš viso neimportuoja. Į kitas šalis iš Norvegijos, Alžyro dujos yra importuojamos iš artimųjų rytų laivais, terminalais. Tai taip pat yra svarbu mažinant priklausomybę nuo Rusijos. Šiuo metu lapkričio mėnesį įvyks ES Rusijos dialogas energijos klausimais. Tas dialogas jau trunka dešimtį metų. Jeigu mes finansuojame šiaurinį dujotekį, 90 procentų to dujotekio 50 procentų to dujotekio vertės 4 milijardus. Tai mes irgi turime tam tikrų svertų. Mes galime parduoti Rusijai techniką, žinias, šių dalykų reikia Rusijai. Taigi tokiu būdu mes būtumėm abipusiai priklausomi, ne vien tik mes būtumėm priklausomi nuo Rusijos. Rusija taip pat būtų nuo mūsų priklausoma. Mes turėtumėm stengtis nepadidinti techninio priklausomumo nuo Rusijos, reikėtų atnaujinti infrastruktūras. Mes priklausomi nuo Rusijos dujų srityje, bet Rusija taip pat yra nuo mūsų priklausoma, nes mes perkame iš jų dujas. Didžiausi dujų telkiniai yra Kaspijos jūroje. Dujos iš Kaspijos jūros per Rusijos teritoriją patenka į Europą. Tačiau, tarkim, dujos iš Alšyro ar iš Norvegijos į Europą patenka ne per Rusiją. Mes turėtumėm daryti viską, kad vamzdynai, dujų tiekimo vamzdynai neitų per Rusijos teritoriją. Pavyzdžiui, iš Kaspijos jūros dujas būtų galima gabenti ne per Rusiją. Tai sumažintų priklausomybę nuo Rusijos, tačiau tam reikia uh, solidarumo iš visų valstybių - Austrijos, Vengrijos, Lenkijos, Bulgarijos, visų valstybių. Turėtumėm visi būti pasiruošę ieškoti tokio sprendimo pietų koridoriui, kuris atitiktų ES interesus. Jeigu mes nebusime vieningi, bus labai sunku dirbti. Mes negalėsime apginti Europos interesų. Mes intensyviai dirbame su Nabuko projektu. Kiekvieną savaitę vyksta darbiniai susitikimai. Spalio pirmą dieną įvyks e, susitikimas su Turkmenistanu ir Sirija. mes negalime patys priimti visų sprendimų, sprendimus priima ir investuotojai. Aš vis dar manau, kad Nabuko projektas yra įgyvendinamas sėkmingai. Turime investuoti. Galiu Jums pažadėti, kad kiekvienas euras, kuris yra skirtas infrastruktūrų kofinansavimui, yra investuojamas prasmingai. Jūs vis dėlto priemate sprendimus dėl biudžeto, mes turėsime aptarti prioritetus Jeigu mes norime daugiau lėšų įvairių projektų finansavimui infrastruktūros rytyje, tai reikš, reikš, kad reikės skirti mažiau lėšų kitiems projektams. Labai ačiū už tai, kad surengėte šias diskusijas. Manau, kad pasistumėjome į priekį. Tikiuosi, kad visos valstybės narės bus interesuotos, kiek įmanoma greičiau gyvendinti šį reglamentą. Po ketverių metų pasirodys vertinimo ataskaita Ten bus pateiktos išvados ir apie tai, ką reikėtų toliau daryti su reglamentu, ar reikėtų plėsti jo turinį ar ne. Ačiū. Ačiū, komisarė. Diskusijos šią temą baigtos, balsuosime vidurdienį. Kolegos, toliau pagal darbo tvarkę